Good afternoon, uh, dear colleagues. I reopen our. Labadiena, kolegos. Tęsame e, lyčių lygybės komiteto posėdį šiandien po pietų. Pradedame lyčių lygybės savaitės svarbiausią punktą. Dešimtas punktas yra Europos lyčių lygybės instituto e, pristatymas. Jie pristatys šių metų lyčių lygybės indekso situaciją ir man malonu buvo dalyvauti ryte būsioje prezentacijoje ir dabar bus malonu išklausyti ir padiskutuoti su direktore Karlin Šylė apie 20 metų lyčių lygybės indeksą. Prieš suteikiant Jums žodį, aš norėčiau pasveikinti šiuo, šią labai profesionalią konferenciją, kuri vyko šyrit. Tai buvo vienas iš ryškiausių renginių šiuo metu kurį patyrėme viruso e, suvaržymų metu. Taigi procedūra tokia. Dabar iki vėliausiai 5.45 turime laiko šiam klausimui, po to padarysime labai trumpą pertraukėlę ir tęsime lybę ir FAM posėdį skirtą prekybai žmonėmis. Taigi turime baigti laiku šį klausimą. Pirmiausia, suteiksime žodį instituto direktoriai Karlinčylė laiko nedaugiau kaip 15 minučių pristatyti jų tyrimą, o po to komiteto nariai turės galimybę padiskutuoti su ją. Taigi iš karto žodis Karlinčylė ir e, Nekantrai laukiame jūsų pasisakymą, prašom. Could you please press the speak button? Yes. Can you hear me now? Ar dabar girdite mane? Taip puikiai jūs girdime ir matome. Labadiena. Labadiena visiems. Man malonu prisijungti prie jūsų komiteto posėdėje šiandien. Mes kaip tik paskelbėme 20-ųjų lyčių gyvės indeksą. Noriu padėkoti Evelin Regner už jos paramą ir tikiuosi, kad tie, kurie kurie dalyvavo konferencijoje šį ryt. Ir pat, jums patiko ta konferencija. Mūsų prezentacija pagrįsta uh, skaidrėmis, kurias gavote anksčiau. Aš jų negaliu jums parodyti, bet jūs e, galite patys žiūrėti į tas skaidrės ir aš kalbėsiu. Dabar pradėsiu nuo antrojo puslapio. Pirmiausia, keletą žodžių apie mūsų lyčių lygybės indeksą. Indeksas turi išmatuoti lyčių lygybės pažangą ES. Jis, jis rodo bendras lygybės tendencijas šešiose e, srityse - pinigai, darbas, žinios, e, laikas, valdžia ir smurtas. Kasmet šis indeksas matuoja e, ir nustato indeksą nuo 1 iki 100. 100 reikštų, kad šalis pasiekė visišką lygybę tarp vyrų ir moterų. Indekse taip pat vertinamas ir neligybių susikryžmėjimas. Bandoma suvokti skirtingų vyrų ir moterų grupių padėtį, remiantis išsilavinimu, darbu, amžiumi negalumu. Kiekvienais metais taikomas teminis požiūris. Šiemet kalbame apie e, skaitmeninimą ir darbo ateitį lyginant su lygybė. Mes atnaujiname ES lygybės indeksą ir 67,9 dabar yra iš 100. Tai reiškia, kad, kad kasmet pagerėja indeksas tik pusę punkto. Tokiu tempu dar reikės 60 metų, kol pasieksime visišką lyčių lygybę ES. Ketvirtas puslapis. Kaip visada, matome iškių skirtumų tarp valstybių narių. Švedija, Danija ir Prancūzija yra pirmaujančiųjų gretose, kaip ir pernai. Už didžiausią pažangą e, nusipelno pagirų Italija, Luxemburgas ir Malta. Nuo dešimtųjų metų jie pagerėjo 10 punktų. Graisija, Vengrija ir Rumunija turi labiausiai pasistengti. Toliau penktas puslapis. Mes taip pat indeksu naudojame E, panaudodami, pa, paieškodami sričių, kur reikia veiksmų. Lyčių lygybė labiausiai atsispindi valdžios e, srityje 53,5 punkto. Taip, čia vertinama lyčių lygybė politikoje, socialinėje sprendimų prieimime. Toliau e, žemas lygis yra žinių srityje 63,6. Yra žinių skregacijos čia požymis tretinėme ligmenyje o tai tiesiogiai turi įtakos ir darbo sryčiai darbe. Daugelėje sektoriuje dominuoja vyrai, o kitose priešingai moteris. Taip pat matome, kad ir tokio, toliau vertikalė segregacija darbo rinkoje egzistuoja. Vyrai ir toliau dominuoja aukštesnių pareigų prasme. Ir dėl to atsiranda lyčių lygybė pajamų srityje ir atsiranda didesnė skurdo galimybė moteriams. Šeštas puslapis. Taigi, kas paspartina pažangą siekiant lyčių lygybės? Tai yra būtent valdžios sritis. Nors čia yra ir mažiausias e, rezultatas, bet jis daugiausiai yra išaugęs - beveik 12 punktų nuo 2010 metų ir 1,6 punkto nuo praėjusių metų rezultatų. Tie pagerėjimai sudaro du trešdalius bendros pažangos lyčių lygybės indekso rezultate nuo 2010 metų. Be šios pažangos lyčių lygybė ES vargu ar pasistumėtų į priekį. Ekonominių sprendimų prieimimas e, geriau, labiausiai pagerėjo ES 17,9 punkto nuo 10 metų. Ir daugiausia tai yra dėl didesnio moterų dalyvavimo didžiausių bendrojų valdybų darbe septintas puslapis. Taip pat matome, kodėl pagerėjo e, valdžios rytis. Šešios valstybės narės priėmė e, privalomas kvotas, kad spręstų lyčių neligybės e, klausimą valdybose. Belgija, Portugalija, Vokietija ir Austrija, čia 30 procentų ir Prancūzijoje 40 procentų dabar tas riba sudaro. Ir kitos valstybės narės taiko kvotas valstybinėms įmonėms. E, toks požiūris yra Graikijoje, Slovenijoje, Ispanijoje. Kitos tiesiog skatina bendrovės pačias reguliuoti savo darbą, kad jos mažintų lyčių neligybę e, valdybose. Likusiuose 11 valstybių narių valstybės nesėmė jokių asmenių veiksmų. Aštuntas puslapis. Teisės aktų kvotų poveikis aiškus. 20 metų balandžio mėnesį moteris sudarė 307,76 procentų e, vietų bendrovėse. Tose šalise, kurios turi privalomas e, kvotas. Kitose šalise e, moterų dalis yra 24,8 procento. Šalise su kvotomis moterų dalis e, bendrovėse e, vidutiniškai daugėjo po vieną procentą iki kvotų taikymo. Po jų taikymo pradžios tas tempas patrigubėjo iki 3 procentų per metus. Bendras tempas šalise, kur kvotų nėra, yra 0,7 procentinio punkto per metus. Tokiu tempu reikės dar 25 metų, kad e, pasiektas būtų ryčių balansas. Kad bus pasiektas bent 40 procentų e, lygybės bendrovių valdybose. O kvotas taikančios e, šalis pasieks šį lygį 2021 met, metais. Toliau. Kvotos padėjo gerinti padėtį, bet e, pažangos tempas skiriasi. Italija ir Prancūzija išsiskiria. Čia e, daugiau kaip 300 procentų yra lygmuo. Belgija ir Austrija yra vienintelės šalis, kuriuose moterų dalyvavimas padidaugėjo daugiau kaip 20 procentų, bet jos netoli nuo jau atsilieka Portugalija, Niderlandai, Airija ir Ispanija. Reikia paminėti ir socialinius iššūkius, kuriuos reikia spręsti. E, visuomenės senėja Europos Sąjungoje. Mes patiriame pasaulinę pandemiją. Visgi priežiūros svarba, priežiūros mokamos ir neapmokamos yra labai svarbus. Europos Sąjungoje moteris sudaro e, daugiausia prižiūrinčių darbuotojų, asmenišk, e, asmeninių prižiūrėtojų, taip pat valytojų ir padėjėjų Moteris sudaro 66 procentus ir 93 procentus darbo jėgos tuose srityse. Per COVID pandemiją priežiūra yra esminis darbas, bet atlyginimas toli gražu nėra geras. Nesaugus darbas, mažai apmokamas darbas čia būtent yra tose srityse. Jeigu pažvelgsime į migrantų moteris, tai jos sudaro daugiausia čia darbuotojai, ypač asmeniškos, asmeninės priežiūros srityje, taip pat ir valymo darbe. Tai yra 55 procentai. Tai yra bene mažiausiai apmokamos profesijos priežiūros sektorijoje, nepaisant to, kad jos yra labai svarbios visuomeniai. Krizė, viruso krizė verčia mus iš naujo įvertinti šias darbo vietas ir gerinti darbo sąlygas. Įdomu tai, kad Netgi tose sektoriuose, kur dominuoja moteris, e, jos neužima vadovančių vietų netgi. Atminkite, ką aš sakiau anksčiau. Sveikatos priežiūra vertikalis segregacija yra daug didesnė negu kitoje, kitose sektoriuose. Šis reiškinys žinomas kaip stiklinis eskalatorius. Tai yra vyrai greitai e, gauna vadovaujančias pareigas, ypač kai jie patenka į moterų dominuojamas e, profesijas. Visoje Europos Sąjungoje priežiūra, nemokama priežiūra yra moterų atsakomybė. Yra skirtumo valstybės narėse, bet visur moterų dalis yra didesnė negu vyrų. Tai turi didžiulį poveikį moterų e, darbingumui ir 7,7 milijono moterų nepatenka į darbo rinką, nes jos turi priežiūros pareigų. Tai yra daugiau negu visi gyventojai Bulgarijoje. Ir tai trukdo taip pat ir joms siekti karjeros ir tai prisideda prie lyčių, vertikalios lyčių segregacijos. Per ateinantį dešimtmetį sen, gyventojų senėjimas reikš, kad priežiūros poreikiai didėja šiuo metu tik 35 procentų žmonių, kuriems reikia ilgalaikės priežiūros ES, sąjungoje gauna formalias priežiūros paslaugas, o kiti, kitiems padedama namuose arba neformaliai. 62 procentai neformalių prižiūrėtojų yra moteris. Ir ši našta, aišku, daro įtaką moterų ekonominiai nepriklausomybei, nes jos negali dirbti dėl priežiūros įsipareigojimų. Kadangi priežiūros požiūriai didėja, reikia užtikrinti, kad ši našta netektų vien tik moteriams ir labiau būtų dalinamasi priežiūros e, pareigomis namuose. Taip pat gerinti reikia prieinamumą tų viešųjų priežiūros paslaugų. Toliau. Šių metų teminis fokusas yra diskaitmeninimas ir ką tai reiškia lyčių lygybei darbo rinkoje ir kitur. Žvelgiant istoriškai, skaitmenimas turi tiek iššūkių ir kelia tam tikrų neligybių. Atsižvelgiant į, į, į konkrečias sąlygas. Todėl nestebina, kad perspektyvos yra mišrios taip pat. Pavyzdžiui, skaitmenimas prisideda prie didesnio darbo lankstumą. Jis leidžia žmonėms dirbti iš įvairių vietų ir skirtingų metų, ar tai namuose per pandemiją, ar vakare dirbant su interneto platformomis. Tai yra naujos galimybės derinti nemokamą darbą su darbu už, užmokestį ir leidžia moteriams pakliūti į darbo rinką. Nauja technologija gali palengvinti ir moterų priežos darbą. Pavyzdžiui, galima patikrinti e, silpnų žmonių sveikatos statusą elektroniškai. Bet tai taip pat gali sukelti ir lyčių neligybės naujose sąlygose. Pavyzdžiui, e, tai yra iššūkiai nam, e, privataus ir profesinio gyvenimos na, balansui ir gali atsirasti tam tikrus apmokėjimo spragų. Dirbtinis intelektas ir algoritmai, kurie atrenka kandidatus darbui, atrodo yra e, šališki lyčių prasme ir kitomis prasmėmis. Siekiant užskaitinti, kad skaitmenimas prisidėtų prie lyčių lygybės, reikia kurti e, jautres e, lyčių politikai požiūrius. Ir Tokiu būdu galėtume siekti pažangos, siekiant e, lyčių lygybės skaitinimo prasme ateityje. Na ir toliau, kogi mums reikia ateityje? Mums reikia darbo ir privataus gyvenimo balanso politikos, ne tik siekiant patraukti daugiau moterų į darbo rinką, bet taip pat pasiekti, kad vyrai rūpintųsi namų darbais, namų rašą, vaikų priežiūrą ir taip toliau. Reikia gerinti sąlygas darbo rinkoje, kad tai paskatintų moteris ir, ir vyrus e, rinktis darbą priežiūros rytyje. Taip pat reikia kovoti su lyčių stereotipais ir skatinti jaunimą rinktis studijų temas nepriklausomai nuo lyties. Naujos galimybės darbo rinkoje gali būti naudingos tiek vyrams, tiek moteriams, jeigu daugiau karjeros galimybių įgautų merginos ir jaunos moteris ir mums reikia tikslinių priemonių tam. Ir šie aspektai traukti į visus sprendimų prieimimus ir taip pat ir į gaivinimo planus po COVID e, pandemijos. Norėčiau pakviesti mūsų indeksą savo darbui taip pat. E, ir mes visada padėsime jums e, teikti duomenis, priimant sprendimus, kad galėtume skatinti lyčių lygybę Europos Sąjungoje. Ačiū. Thank you so much for your uh, presentation. Ačiū už jūsų pasisakymą. Girdėjome daug skaičių, įspūdingų skaičių. Aš manau, kad bus labai daug klausimų dėl to. Tai pradėsiu kalbėtojų sąrašą. Jeigu kas pageidausite, duokite ženklą. Samira Rafaela visų pirma, paskui ponė Delapyza. Samira, prašom. Um, Ačiū pirmininkė. Tikrai Labai svarbu buvo išgirsti Aigė Praschelė pasisakymą. Mm, jūs atliekate puikų išsamų darbą rengdami mm, šį indeksą ir tikrai mm, tą gautą informaciją mes naudojame rengdami ir savo dokumentus. Tema bendrai yra itin svarbi. Ir manau, kad būtinai reikia atsižvelgti į šios duomenys rengiant politikos pasiūlymus. Uh, Labai svarbu, kad iki 2020 metų būtų padaryta pažanga, kad planai nebūtų 40 metų į priekį e, rengiami ir labai svarbu, kas yra pasakyta, kad tarp 10 mm, pagrindinių valstybių, kuriams geriausiai sekasi, yra ES, bet labai svarbu, aišku, galvoti apie tai, kad valstybės narės mm, nuolat palaikytų dėmesį šiems klausimams, nepamirštų jų. Taigi, mm, kokie tie būtų konkretūs veiksmai, kuriais valstybės narės galėtų prisidėti prie šių politikos tikslų siekimo. Aišku, reikia daug daugiau ką padaryti, bet kokios būtų jūsų prognozijas, ko jūs tikitės pagal šios tyrimus ir turint omeny ES planus dėl direktyvų, tai dėl lyčių, pavyzdžiui, skirtumų, atlyginimų klausimų, pavyzdžiui, ką, egės, e, kokios būtų rekomendacijos, būtų įdomu išgirsti jūsų nuomonę. Ačiū Samira, dabar ponė Dėlapyza, o paskui ponė Vereira. Buenas tardes. Estos Labą dieną. Dėkoju už jūsų pasakytą kalbą. Ar girdite mane? We can see you. Okay, okay, now I... Pirmininkė, taip. Nice Ačiū, aš jūs irgi girdžiu dabar, taigi dar kartą dėkoju už jūsų pasisakymą. Mm, ką rodo tokie tyrimai? Lyčių neligybė, taip, bet e, tikslas koks yra. E, turime suprasti, mm, ko, koks yra tokių tyrimų e, tikslas, paskirtis, kokia yra jų mm, skirtumai matome, kad yra dideli ir kartais netgi didėja, gilėja būtent dėl tokių tyrimų poveikio neligybė yra ir kartais ta neligybė yra nesprendžiama, netgi didėja. Mes nenorėtumėm, kad moteris taptų savo pačių ideologijos aukomis. Mes to norime išvengti.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 Ir e, lyčių lygybės klausimas, aišku, yra vi, vi, labai svarbus, kalbant apie bendrą lygybę, čia aišku, mm, reikėtų paminėti ne vien tik tai atlyginimų skirtumus, reikėtų kalbėti ir apie kitus aspektus, pavyzdžiui, darbo grafikai netinkami profesinio ir šeimos gyvenimo derinimui. Labai dažnai darbai yra be garantijų, neužtikrinti dėl viešojo sektoriaus Norėčiau pasteirauti, akivaizdu, kad labai svarbu būtų investuoti į viešojo sektoriaus paslaugas, kad padėtumėm spręsti tą neligybę. Tai aš galvočiau apie, pavyzdžiui, vaikų priežiūros įstaigas, darželius ir panašiai. Ta bendrai pagalba vedant namų ūkį visą, kad moterų našta sumaž... moteriams tenkanti našta sumažėtų, kad jos galėtų daugiau laiko skirti profesiniam gyvenimui, kad po to, aišku, tai teigiamai atsispindėtų ir jų gaunamose pensijose. Ačiū, Sandra Barė. Ačiū už labai įdomius skaičius. Aš turiu vieną labai konkretų klausimą. Jūs kalbėjote apie tas valstybės, kurios jau yra daug ko pasiekusios, kurios laimi, ir apie valstybės kalbėjot, kurios pralaimi, nieko nėra pasiekusios. E, tai yra įdomi informacija ir aš norėčiau sužinoti, kaip e, tose valstybėse atrodo demokratiniai pokyčiai. Atrodo, kad ateityje mes turėsime surinkti faktus, kurie rodys, kad ten, kur demokratinė padėtis yra stabili, lygiai taip pat e, yra mažesni skirtumai tarp vyrų ir moterų. Ar yra skaičių, ar yra faktų, kurie rodo, kiek e, demokratijos išsivystimas, kiek e, teisės viršenybės įsitvirtinimas turi įtakos toms vadinamosioms silpnoms ir stipresniems valstybėms. Ačiū, daugiau nemanau norinčių klausti. Tai tada pati pateiksiu klausimą. Pirmasis klausimas būtų labai paprastas. Dėl supratimo klausausi dabar jūsų, žiūriu į skaidres ir mačiau vieną skaidrę apie neapmokamą globą. Ir skaičiai buvo pateikti, kiek vyrų dalyvauja būtyje, neapmokamame darbe. Aš galiu paminėti dvi valstybės, kuriuose skaičiai rodantis, kiek vyrai dalyvauja būtyje. Austrijoje ir Slovakijoje. Skaičiai yra absoliučiai prieštaringi, labai smarkiai skiriasi. Man labai įdomu, kaip jūs galėtumėt paaiškinti, kodėl taip kitaip padėtis atrodo Slovakijoje negu Austrijoje. Gal turit gerą paaiškinimą? Kitas klausimas. Moterys ekonomikoje ir valdžioje. Gavau uh, E, informacijos iš įvairių studijų, kad moterų verslas bus finansuojamas priklausomai nuo to, kiek jos gali kreditų gauti. Tai yra labai gerai. Aš žinau, kad moteris e, paprastai yra linkusios kreditus sažiningiau, teisingiau gražinti. Ir ar tai, ką jūs čia rodote, nėra statistinė diskriminacija kreditavime? Ar tokie kriterijai E, kokie kriterijai yra pasitelkiami išduodant kreditus, kokiu pagrindu išduodami kreditai. Ar yra, o žinome mes turbūt, kad yra paprasčiausiai stereotipai, neobjektyvi diskriminacija labai svarbioje srityje, tai yra moteriams versle. Kitas klausimas dėl globos. Tai yra labai platus veiklos laukas, labai daug čia galima padaryti politikoje, kalbame apie globos darbus. E, e, mums nepaprastai tie darbai reikalingi. Mes e, turime mm, įvertinti per koronas krizę, ką moteris veikia vaikų, vyresnių žmonių priežiūroje. Du, moterisgi visur dominuoja, tai akivaizdžiai matėme. Ir moteris dažniausiai dirba sektoriuose, kurie yra uh, labai menkai apmokami. apmokami. Todėl aš norėčiau pasakyti tokį komentarą. Jeigu mes iš tikrųjų investuosim į globųjų darbus, į globą, tai ir nedarbas sumažėtų. Taigi reikia mažinti nedarbą klimato kaitos um, problema būtų sprendžiama. Man atrodo, kad visoms pusėms būtų naudinga tai. Gal jūs galėtumėt daugiau pakomentuoti apie tas valstybės, kurias jūs įvardinote kaip itin sėkmingas? Uh, tos moteris labai sėkmingai išvengia lyties segregacijos globos darbuose, kaip motivuoti vyrus ten dirbti. Porą žodžių. Gal galit pasakyti. Ar dar kas nors norėtų pasisakyti? Kalbėtojų sąraše nėra nei vieno, todėl aš iš karto žodį suteiksiu jums. are not really um, giving enough information. Aš gal tikrai nepakankamai informacijos pateikiau, papasakokit man, jeigu ko trūksta, nes turiu visą sąrašą faktų ir nežinau, ar visus jums papasakau. Taigi, iš tiesų, kaip mano prezentacija rodo ir rodikliai rodo, ES tobulėjimui ribų toli gražu dar, tolibėjimo rygų dar toli gražu nepasiekėme, dar erdvės tobulėti nepaprastai daug. Ir šis indeksas yra tarsi skambutis atsibusti, tarsi žadintuvas. Ir aš e, tikiuosi, kad tas indeksas e, savaime nepasitarnaus tik tam, kad valstybės narės būtų viena su kita lyginamos. Uh, Aš tikrai tikiuosi, kad e, sureaguos tos valstybės, e, kurių būklė, lyginant su kitomis, yra labai bloga. Aš tikiuosi, kad visose šešiose, šešiose srityse šis indeksas parodo pakankamai informacijos ir mes galėtume pasiaiškinti, kaip tos valstybės narės galėtų savo rezultatus pagerinti. Dėl smurto prieš moteris buvo pateiktas toks klausimas ir ką, kaip aš ateitį matau. Aš e, manau, kad daug kas pritars mano e, jausmui, kad e, didelios erdvės optimizmui nėra. Smurtas prieš moteris visur yra išplitęs, visose valstybėse narėse. Ir žinome, kad per koronos krizę būtinis smurtas išaugo, smurtas prieš moteris išaugo. Valstybės narės imasi priemonių, bet nepaisant to, dabar galim tik spėti, kad padėtis dar labiau pablogės. Mes e, faktų skaičių dar konkrečių neturim. Aigė netrukus pradės savo tyrimą ir kai kalbam apie COVID-19 įtaką e, smurtui prieš moteris, būtiniam smurtui, bus atlikta studija, kurios rezultatus pamatysime kitais metais. Būtų labai naudinga, jeigu valstybės narės, kurios pasirašė Stambulo e, konvenciją, ją ratifikuotų. Aišku, tai būtų labai vertinga ir pačiai ES būtų naudinga prisijungti prie šitos konvencijos. Toliau, jeigu atidžiau panalizuotume informaciją, o Heige tą padarys dėl COVID-19 krizės Aš manau, kad kitais metais daugiau informacijos visoms suinteresuotos pusėm galėsim pateikti. Toliau buvo pateiktas klausimas dėl e, vyrų ir moterų atlyginimų skirtumų ir kaip padėtis yra kontroliuojama ir stebima. Su Europos komisija susitarėm, kad stebėsime, kaip yra įgyvendinama lyčių lygybės strategija. Šiuo metu mes e, aiškinamės, kaip tą būtų galima padaryti. Ir e, Manau, kad e, lyčių lygybės strategijoje bus aptariamas ir smurto klausimas ir aš tikiuosi, kad mes galėsime greitai um, pateikti informacijos apie tai, kaip e, tas monitoringas stebėsena vyks. Dar buvo pateiktas klausimas apie investicijas į viešasias paslaugas ir kaip aš tai vertinu. Man atrodo, kad savaime suprantama, jog tas elementas yra labai svarbus tose valstybėse, kur matome e, didesnį moterų aktyvumą darbo rinkoje, kur vyrai ir moteris gali suderinti darbą ir privatų gyvenimą, yra investuojama į viešasias paslaugas, į e, globos namus. Aš visiškai sutinku su tais iš jūsų, kurie uh, kurie manęs klausėte, ar aš jaučiuosi panašiai, taip, aš jaučiuosi labai panašiai. Valstybės narės turi investuoti į viešasis paslaugas, nes tik tai bus sustiprinama lyčių lygybė tose valstybėse. Dar buvo pateiktas klausimas apie nugalėtojus ir pralaimėtojus ir koks yra ryšys su demokratija. Pažiūrėkime į sąrašą valstybių, kurios yra viršuje. Ir tai yra Švedija, Danija ir Prancūzija. Taip pat aš norėčiau paminėti jums kodėl tos trys šalis atsidūrė viršuje. Švedija e, penkiose iš šešių sričių lyderiauja yra pirmoji. Tai yra įspūdinga. Darbo, žinių, laiko, galios, sveikatos srityje Švedijos duomenys nepaprastai geri. Danija pirmauja darbo, žinių, pasidalim, e, laiko pasidarimo tarp vyrų ir moterų srityje. Prancūzija, ir man atrodo, aš jau minėjau savo prezentaciją, puikiai pasirodo galios sektoriuje ir pinigų sektoriuje. Tai e, pristato kontekstą, kodėl tos trys valstybės taip aukštai kotiruojamos. Yra trys valstybės, kuriuose padėti reikia skubiai gerinti. Tai yra Graikija, Vengrija ir Rumunija. Taip pat aš norėčiau Mm, įvardinti, kodėl tos trys šalis atsidūrė sąrašo apačioje, kodėl ten padėti reikia ženkliai gerinti Graikijai ir Rumunijai. Reikia e, sprendimų prieimime įtraukti daugiau moterų. Geriau reikia dalintis laiką tarp vyrų ir moterų ir švietimo srity sutvarkyti. E, Rumunijoje sprendimų prieimimo e, institucijose moterų yra labai mažai. E, nuo 2010 metų padėtis vertinta. Taigi tiek aš galiu paaiškinti, kodėl tos valstybės turi būti skatinamos labiau veikti, kodėl jos turi gerinti padėtį. Dar, dar trys klausimai. Kreditavimas. Kodėl moteris gauna verslininkės mažiau kreditų? Taip, mes taip manom ir tą matom. Kartais moteriams yra sunkiau gauti kreditus ir paskolas iš bankų ir pradėti savo verslą. Tai labai įdomu, nes e, ne tiek šis indeksas, bet kiti tyrimai rodo, kad moterų įmonės dažnai būna gana e, gerai veikiančios, todėl e, čia gerinti padėtį reikėtų. Evelin, tu pateikė du klausimus tarp e, to, kod, dėl to, kodėl e, skiriasi Austrija ir Slovakija e, pagal vyrų dalyvavimą būties darbuose. Informacijos jums galėčiau pateikti šiek tiek vėliau, nes dabar negaliu pasakyti, reikėtų pasitarti su kolegomis, šiek tiek pasikasti turimuose faktuose, e, kad galėčiau paaiškinti, kodėl taip yra. Todėl, jeigu jūs nieko prieš, aš tą informaciją jums atsiųsiu vėliau. Buvo patiktas įdomus klausimas apie globą. Moteris e, tuose sektoriuose dominuoja, tie sektoriai nepaprastai svarbus ateičiai, ypač dabar per COVID krizę matome, jeigu padidintumėm atlyginimus ar globos sektorius vyrams būtų patraukesnis. Aišku, kad taip ir turbūt pritrauktų ir daugiau vyrų ir moterų daugiau. Tai yra tema, kurią aš nuolat kart, e, miniu reikia didinti atlyginimus. Įdomu pastebėti, kad visoje Europoje per pirmąją COVID bangą e, žmonės plojo e, medikams, žmonėms dirbantiems globos sektorėje. Tai darė įspūdį ir man atrodo, kad tai įkvėpė dirbti tame sektorėje. Bet paskui žmonės pamato, kad algos labai mažos, streso lygis labai didelis tame sektoriuje ir e, entuzijazmas dinksta. Jeigu padidintumėm atlyginimus, tai be abejonės ir daugiau moterų ir taip pat vyrų norėtų dirbti e, tokį darbą. Tai yra akivaizdi koreliacija, jos negalime nuneikti. Dabar jau, man atrodo, atsakiau visus jūsų klausimus. Nežinau, ar dar kas nors liko. Jeigu taip, tai pasakykite, ar aš atsakysiu. Uh, so your... Labai ačiū taip pat ir už jų Ačiū už detalius atsakymus, daugiau klausimų neturime. Tad man belieka pasakyti labai ačiū už vertingą darbą, jūsų visos komandos darbą. Ir mes, aišku, lauksime bendradavimo visose sritise, kur mums teks dirbti kartu ateityje įvairiais klausimais, klausimais ar tai būtų atlyginimų skirtumai, pensijų skirtumai ar kitokie klausimai. Taigi ačiū dar kartą ir gero vakaro jums Vilniuje, kur esate ir tikiuosi sutiksime kada nors realiai, kai bus tai įmanoma, ko, ko kol kas nėra. O kitiems nariams dabar noriu pasakyti, kad dar nėra ir 17.25 minučių, taigi padarysime pertrauką. Kodėl? todėl kad kitas darbo tvarkės klausimas yra bendras posėdis su lybė komitetu ir klausimas skirtas e, prekybai žmonėmis. Negalima to pradėti dabar, nes lauksime lybė komiteto pirmininko ir pranešėjo. Taigi padarysime pertrauką iki 17 val. 45 minučių, kaip numatyta, ir toliau tęsime darbą pagal darbo atvarkę. Na ir aišku, dar mūsų laukia ir gautinis balsavimas. To negalima pradėti dabar, nes ne visi dar prisijungia, taigi reikia laikytis grafiko, kuris numatytas pagal darbo atvarkę. Tokiu būdu dabar darome pertrauką 20 minučių ir susitiksime 17.45.